Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Mėly kolegos, ponios ir ponai, taigi pradėsime antrąją, antrąją, antrąją klausimų dalį. Atsižvelgiant į dabar mūsų atliekamą darbą, kur mes bandome numatyti atitinkamas koncepcijas apie tai, koks ir kas galėtų būti eurozonos biudžetas. Tai reiškia, kad eurozonos valdymas valdysena nepajėgi yra kaip sistema reaguoti visus iššūkius, užtikrinti augimą ir konkurenciją, tai konkurencingumą, taigi mums reikia imtis kitų iniciatyvų ir mes savo iniciatyvą dabar rengiame pranešimą būtent šiuo klausimu, kur kalbame apie eurozonos valdymą ir biudžetą. Europos parlamente buvo jau išklausyta atitinkamų nuomonių ir dabar šiandieną dar išklausysime daugiau ekspertų, kad galėtume toliau tęsti, tęsti darbą. Du komitetai, ekonomikos reikalų ir biudžeto komitetai imasi bendrai šio darbo. Ir aš labai Šiltai norėčiau pasveikinti atvykusių šiandien mūsų ekspertus Benoit Curie, kuris dalyvaujo Centrinio banko valdyboje, taip pat pona Klasnot, kuris yra Niderlandų Centrinio banko pirmininkas ir Xavier Rago, kuris yra Paryžiaus ekonomikos mokyklos pirmininkas, vadovas. Taigi norėčiau priminti, kad ponas Kiori Europos eurozonos biudžeto klausimais užsima kurį laiką ir taip pat užsima pinigų politikos klausimais. Na ir mes suprantame, kad ekonomikos, finansų, biudžeto politiką, taip pat pinigų politiką e, reikalinga derinti Profesorius Kristian Kalys dėja negalėjo šiandien atvykti į klausimus. Taigi, kaip e, vyks mūsų darbas šiandieną? Pirmiausia, penkios minutės skiriamos abiems e, pranešimo bendrautoriams, kad jie galėtų pristatyti, pradėti šios klausimus. Ir e, tas, kuris pasakys pradžioje, savo kolegai paliks galimybę apibendinti diskusijas. Po to 10 minučių bus skiriama kiekvienam ekspertui, na ir po to e, pranešėjai dar pasakys dvi minutės kiekvienam. Toliau šešėliniai pranešėjai užduos klausimas, klausimus, kiekvienam skiriamos dvi minutės. Tada ekspertai gaus penkias minutės, e, kad galėtų atsakyti į šešėlinių pranešėjų klausimus. Toliau, jeigu liks dar laiko, tie, kurie norės pasakyti, mėly kolegos, irgi galės tą padaryti ir galiausiai, kaip sakiau, apibendrins vienas iš dviejų bendra autorių. Taigi dabar žodis ponui Benua Kiuri. Ir dar kartą dėkoju, kad šį vakarą atvykote. Dėkoju visiems svečiams. Atsiprašau, sako pirmininkas, pirmiausia, vienas iš pranešėjų dar pasakys, kaip sakiau, arba ponia Beres, tikriausiai taip, ponia Beres. Taigi, ponia pirmininkė, jums atleista, dėkoju ekspertams, kad atvyko. Mes su Rainer Böge, kai tikėjomės šio darbo, mes sutelkėme visas, visą patirtį, visas žinias ekspertinės, kurias kaupėme nuo 12 metų. Visa ta sukaupta patirtis yra labai svarbi ir čia Europos parlamente mes du konkrečiai parlamento komitetai ėmėsi renkti šį pranešimą ir man atrodo pirmąjį kartą Europos parlamentas labai aiškiai pasisakys šiuo klausimu, kuris konkrečiai yra susijęs su eurozona, tai eurozonos biudžetu, bent jau tai tikrai pirmąjį kartą. Na, reikia pasakyti, kad šis klausimas iškilo tuo met, kai buvo pasirašyta Maastrichto sutartis, tačiau buvo galvojama ir apie kitus mechanizmus, kaip užtikrinti eurozonos funkcionavimą. Na ir aišku, krizės metu mes pamatėme, kad yra labai daug neiškių dalykų, Mastrito sutartį yra daug spragų, spragų, kurios labai aiškiai išryškėjo ir 12 metais atliktas darbas, paruošti tie parengiamasis darbas, pirmininkų ataskaita aiškiai parodė, e, kas yra reikalinga ir Hermanas Varompojus e, ėmėsi to darbo tuo met. Na ir matėme, kad trūksta aišku e, tam, tikrų, tam tikro aiškumo, tam tikrų ekspertinių žinių ir jeigu viso to turėtumėme pakankamai, tą pranešimą mes prašytumėme labai greitai su Raimer Böge, bet e, kiekvieną dieną matėme vis naujų pasiūlymų ir kartais tie pasiūlymai prieštraudavo ankstesniems pasiūlymams ir matėme labai daug skirtingų nuomonių uh, Ir aš e, savo ruoštų kaip ir bandžiau išvelgti tam tikrą viziją, kodėl apskritai mums reikalinga eurozona ir jos biudžetas ir tokio biudžeto pirma funkcija būtų stabilizavimo funkcija, reaguojant į simetrinius, asimetrinius šokus, taip pat e, kita funkcija užtikrinti investicijų pajėgumus atsižvelgiant į stabilumo augimo pakto tam tikrus apribojimus. Taip pat trečioji funkcija būtų konvergencijos funkcija, kalbant apie Europos biudžeto mechanizmą, kuris negali užtikrinti eurozonos tinkamo, tinkamos konvergencijos. Taigi yra čia keli galimi ištekliai, šaltiniai. Pirmiausia, tai galbūt tas eurozonos biudžeto embrionas tai yra Europos stabilumo mechanizmas ir visas jo potencialas ir e, kokiu būdu būtų galima mechanizmą panaudoti, stabilumui užtikrinti. Taigi šioje bendroje lygtyje yra tam tikri elementai, kuriais galėtume pasinaudoti reaguojant į simetrinius, asimetrinius šokus ir užtikrinti tokius uh, automatinius, automatinius stabilizatorius ir panašiai. Na, kalbant apie investavimo funkciją, čia be jokios abejonės yra um, skolinimosi funkcija ir konvergencijos funkcija jau čia būtų susijusi su struktūriniais fondais su šių fondų lėšų panaudojimu ir taip pat e, daugiametės finansinės programos peržiūra galėtų irgi šiuo atveju būti panaudota. Na ir galiausiai man daro įspūdis, e, man ir Raimeriui Bergė, kad mums trūksta šiame darbe tokių svarių argumentų, kad, jų, e, kad jais galėtumėme įtikinti tuos, kurie priima sprendimus. O sprendimus šiandieną uh, priima tie, kurie dažnai posėdžiauja, susirink, susirenka Eurogrupės rėmuose arba Ekofino taryboje arba Europos vadovų taryboje. Taigi, galbūt jūsų pasisakymai šiandieną mums pateiks daugiau svertų, galimybių, argumentų ir tikimės, kad tie argumentai bus tva, tvirti, svarūs kad net nekiltų klausimas, ar apskritai reiktų imtis to darbo, bet tiesiog kaip galėtumėme įtikinti tuos, kurie priima tokį sprendimą. Ačiū, Pervanš Beres. Dabar jūs, ponė Begė, apibendrinsite diskusijos tuomet. Na, o dabar žodis Bena Kiuriai. Merci. <clears throat> Merci, monsieur. Ačiū, pana pirmininkė. Aš kalbėsiu angliškai, tačiau pirmiausiai Norėčiau padėkoti komiteto pirmininkams ir pranešėjams už tai, kad surengė šią diskusiją tam, kad e, platesnių mastų vyktų viešosios diskusijos dėl eurozonos fiskalinio pajėgumo. Ir aš manau, kad e, toks politinis požiūris iš tiesų yra labai naudingas ir reikalingas ir tai tam tikrą prasme apibendrina ir tai, ką aš pasakysiu Europos centrinio banko vardu, tai taip pat yra politinių institucijų. Aš žinau, kad politinis dėmesys yra sutelktas į kitas sritis e, e, ir tai tačiau e, neleidžia mums atitrūkti nuo ekonomikos ir pinigų sąjungos kūrimo tikslo, o tai yra būtina prievada tam, kad užtikrintume pasitikėjimą mūsų vykdomais e, politiniais sprendimais ir ekonominiais veiksmais. Tai aš manau, kad e, e, dabartinėje situacijoje iš tiesų mums bus sudėtinga reaguoti į, pavyzdžiui, tokias krizės kaip pabėgėlių krizė. šiuo metu eurozonos ekonomikos atsigavimas daugiausiai grindžiamas e, žemomis e, energijos išteklių kainomis, tačiau kyla tikrai nemaža arba išlieka nemaža geopolitinė rizika ir grėsmė. Dėl tokios padėties kyla tam tikrų klausimų susijusių su eurozonos galimybėmis ateityje atremti tam tikrus ekonominius sukretimus. Taigi kyla klausimas, kaip mes esame pasirengę busimiems nuosmukiams. Tikrai ne aš turėčiau jums dabar pasakoti apie tai, kokie uh, Kokį fiskalinį pajėgumą eurozona turėtų pasirinkti, tą sprendimą priims politikai, tačiau aš galiu pateikti jums savo vertinimą, kam yra reikalingas fiskalinis pajėgumas ir kodėl jisai vien tik tai nepadarys ekonomikos pinigų sąjungos geresnė ir kokiamis sąlygomis jis galėtų suveikti. Pradėsiu nuo to, kad eurozona dabar stovi kryškelėje tarp dviejų pasirinkimų. Pirmas pasirinkimas vykdyti atsakingą nacionalinę fiskalinę politiką ir antras pasirinkimas eurozonos biudžetas ir bendras fiskalinis pajėgumas, bendra fiskalinė politika. Vertinant iš ekonominio požiūrio taško, abi šios galimybės viena kitą abu šie keliai viena, vienas kitą papildo, paaiškinsiu, kodėl būtina prielaida vykdyti fiskalinę politiką tam, kad būtų užtikrintas makroekonominis stabilumas ir būtinybė užtikrinti, kad finansų rinkomis pasitikėtų piliečiai. Ir todėl stabilumo ir augimo pakto gyvenimas yra labai svarbus. Tai ne teologinio pobūdžio klausimas, tai yra ekonominį ir politinį imperatyvą, todėl vyriausybės turėtų glaudžiau koordinuoti savo fiskalinę politiką, o piliečiai e, turi būti tikri, kad bus laikomasi nustatytų bendrų taisyklių. Bet koks bendras fiskalinis pajėgumas turės būti finansuojamas arba iš mokesčių mokėtojų lėšų ir iš tų pačių e, lėšų ir įmokų, kurios dabar e, sumokamos į nacionalinius biudžetus Todėl mums reikia atsakingai elgtis ir valstybių narių lygių. O tai reiškia, kad valstybės narės turėtų e, nacionalinėse biudžetuose numatyti tam tikrą finansinį rezervą, kad galėtų e, nuosmokio metais e, turėti galimybę sureaguoti. Klausimas dėl įvairių paskatų, kitų priemonių yra atviras ir jis išeina už mūsų diskusijos šiuo metu nubrėžtų ribų. Tokią diskusiją rengti galima, tačiau ne čia. Esu tikras, kad tas pasitikėjimas tikrai nebus atkurtas, jeigu mes ir toliau elgsimės taip, kaip elgiamės dabar, nenukrypsime nuo pasirinkto kurso. Be pinigų politikos priemonių nacionalinių lygmių fiskalinė politika neveiks. Ypač tuntame, jeigu valstybės patirs didelio masto ekonominių sukretimų ir e, negalės su jų padariniais susidoroti savarankiškai. Klausimas, kaip tų šokų apimtis ir poveikį galima būtų sumažinti ir e, to turėtų imtis ir ekonomikos pinigų sąjunga, tai taip pat ir bankų sąjunga, tačiau tikrai negalime manyti, kad eurozona nuo dabar yra visiškai atspari ateities krizėms, todėl reikia eurozonos lygių kurti e, tam tikrus atsparumo pajėgumus ir gebėjimus, todėl aš ir kalbu apie tarpusio papildomumą. Eurozonos fiskalinis pajėgumas gali būti įgyvendintas pasitelkus paprastą makro draudimo schemą, kuri e, apriektų viešasios paslaugas ir ES biudžetą. Iš tiesų, tam reikės priimti politinį sprendimą ir todėl reikalingas diskusija apie bendras pastangas e, eurozonoje. Nenoriu dabar gilintis į smulkmenas, tai nes iš esmės manau, kad tas sprendimas yra politinis ir mes čia nelabai ką galim pagelbėti. Klausimas, kaip e, užtikrinti kuo didesnį ekonomikos pinigų sąjungos poveikį. Aš čia, manau, reikia viską vertinti trimis lygmenimis. Pirmasis lygmuo yra susijęs su tuo, kad finansinių išteklių sutelkimas, nesvarbu kokiu mastu, turės poveikio tik tai tuo atveju, jeigu solidarumas eis ranka rankon, su, tiksliau, koja kojam, su e, atsakomybė. <clears throat> Todėl e, reikės atitinkamas e, rimtas institucijas įkurti, priimti bendrus, bendrus sprendimus. Jeigu norime, kad ta sistema kas nors pasitikėtų Taip pat turėtume siekti pasidalinti arba nedidinti naštos fiskalinės, gulančios ant fiskalinės politikos pečių. Čia galiu tik taip pacituoti Liudviką, e, Liudviką Erhartą, kuris sakė, kad e, reikia tiek rinkos kiek reikia. Tai reiškia, kad mums reikia į bendrąją rinką įtraukti taip pat ir paslaugas tam, kad e, likutinė rizika e, viešam ir privačiam sektoriui būtų kuo mažesnė. Taip pat manau, kad vienas iš pagrindinių draudimo sistemos e, principų yra tai, kad rizika būtina pasidalinti vienodai. O tai reiškia, kad bet koks judėjimas čia kryptimi turėtų būti siejamas taip pat ir su ekonominio atsparumo stiprinimu. Ir mes e, dėl to turėtume tęsti tą reformų procesą, kurioje mūsų ekonomikos taptų atsparesnis įvairiems sukretimams. Tam reikia sustarti dėl pagrindinių principų ir mechanizmų bei dėl politinės konvergencijos proceso. Pabaigai noriu pasakyti, kad labai svarbu apsidrausti nuo, atsak... nuo neatsakingo elgesio rizikos, siekiant stiprinti fiskalinį pajėgumą ir jį apskaitai sukurti, jeigu mes norime fiskalinį pajėgumą sukurti Turime suvokti, kad šis procesas yra susijęs su įvairiais, įvairiomis sąlygomis, pirmiausiai būtinybė fiskalinį pajėgumą atkurti nacionaliniu lygmeniu ir sustiprinti valstybių narių gebėjimą e, atremti fiskalinius ir ekonominius sukretimus, taip pat turi būti sukurtos stiprios ES institucijos, kurias sugebėtų administruoti tą fiskalinį pajėgumą. Taigi manau, kad e, čia ir baigsiu dėstyti savo mintis ir e, dar kad noriu padėkoti už tai, kad leidote dalyvauti šią diskusiją. Ačiū, ponė Kiurė, už jūsų įžvalgas. E, supratome iš jų, kad šis projektas tikrai yra labai politinio pobūdžio. Dabar steiksiu žodį Niderlandų centrinio banko vadovui, ponui Klasui. Knotui. Prašau, jums žodis. E, manau. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Garbus Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, labai esu dėkingas, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame viešajame klausime, kuriame analizuojame eurozonos biudžetinį pajėgumą, pajėgumus ir pasidalyti savo mintimis. Tikiuosi, kad jums mano mintis padės toliau plėtoti šią idėją. Jūsų pateiktas dokumentas jau savaime ir turiningas, ir turtingas ir nurodo, kokie turėtų būti fiskaliniai pajėgumai, numatos tų pajėgumų funkcijos, įskaitant ir konvergencijos paremimą, reformų skatinimą ir atsargos e, priemonės buvimą. Todėl aš manau, kad dokumentas tikrai yra labai vertingas ir kai kalbame apie eurozoną, pasiūlyti elementai galėtų e, padėti išvengti šokų. Aš norėčiau savo pasisakymę pakalbėti trumpai keletų klausimų. Pirmiausiai, kokį poveikį fiskaliniai pozicijai gali turėti verslas, kokį kokios sąveikos turėtų būti tarp eurozonos, ne eurozonos ir ex ante rizikos pasidalymas ir perpaskirstimas vienapusių pervedimų ir galiausiai privataus sektoriaus ir viešojo sektoriaus rizikos pasidalymas. Tačiau pirmiausiai norėčiau trumpai pasakyti, kaip vystėsi biudžeto politika krizės metu. <clears throat> Pračioje pradžioje buvo manoma, kai kūrėsi ekonominė ir pinigų sąjunga, kad nereikia jokio centrinio biudžeto, kad pakaks nacionalinių biudžetų, jeigu bus laikomasi stabilumo ir augimo pakto taisyklių. Tačiau situacija buvo pasirodė esanti visai kitokia ir ne visada stabilumo bei augimo paktas suvaidina tą teigiamą vaidmenį, kurį turėtų suvaidinti. Daugelis valstybių narių dar iki krizės pasiekė tarpinį tikslą, tai yra beveik subalansavo savo biudžetą, bet biudžeto e, teigiamas saldo niekada nebuvo pasiektas. Krizėgi labai aiškiai parodė, kad makroekonominiai trūkumų, kokie yra makroekonominiai trūkumai. Graikija, Portugalija, Airija ir Ispanija labiausiai nukėtėjo. Ir 2009 metais beveik 11 procentų BVP sudarė biudžeto deficitas. 11 procentų daugiau nuo BVP sudarė biudžeto deficitas negu ankstesniais metais. Ir tokiu būdu buvo neišvengiamo fiskalinę konsolidaciją, bent jau kai kuriuose valstybėse narėse, laikotarpiu nuo 11 iki 14 metų. Eurozonagi tuo metu labai nukentėjo, nes praktiškai palūkanų norma buvo prilyginta nuliui. Ir kai kalbame apie biudžeto stabilizavimo fondą, tai taip čia tuo kriziniu laikotarpiu jis būtų padėjęs valstybėms narėms geriau atsispirti šokui ir būtų galėjęs tapti visai nebloga politinė fiskalinės politikos priemonė. Kita vertus, stabilizavimo fondo sukūrimas praktikoje yra daug sudėtingesnis dalykas negu teorijoje. Pirmiausia, politinė prasme jis turi būti priimtinas ir turi būti nustatytos tam tikros politinės sąlygos. Kadangi labai nedaug kas pritarė bendram centralizuotam biudžetui, nėra aišku, koks turėtų būti jo dydis, tai tada ypač reikia galvoti, kad e, laikini, laikina pagalba, laikiniai pervedimai turi būti labai ribojami, kad nebūtų iškreiptas nacionalinis biudžetas. Bet kokiosgi kyla problemos? Pirma problema asimetriniai sviravimai, kuriuos mes stebėjome euro zonoje, neleidžia veiksmingai stabilizuoti net ir ribotus fiskalinius pajėgumus. Paprastai stabilizavimas yra siejamas su verslo ciklu, su veiklos ciklu, o to ciklo e, truk, gyvavimo trukmė yra maždaug 8 metai. Todėl mokėjimai gali būti tik tai laikini arba vienetiniai. Jeigu pažiūrėsime eurozonos valstybių verslo ciklą, tai nuo 99 metų cikliškumas buvo beveik sinchroniškas visose šalise. Bet ir truko ilgiau. Todėl, kad viską buvo bandoma prilyginti finansiniam ciklui, o finansinis ciklas yra beveik du kartus ilgesnis negu verslo ciklas. Ir todėl atsirado tam tikri netolygumai. Tuo juolab, kad e, kainų konkurencingumas, e, kreditų e, augimas ir būsto paskolos mastai buvo labai skirtingi. Daugelis elementų nesusilaukė, bet šitie elementai nei pirmininkų ataskaitoje, nei kitur nėra labai įsamei reika, aptariami verslo ciklo koregavimas reikalauja daug mažiau pastangų nei finansų ciklo reikalavimas. Ir e, tikriausiai reikėtų galvoti apie kur kas ilgesnės pagalbos teikimą, negu kad dabar norėtų. Kitas dalykas, ką daryti su fiskalinė politika? Galima didinti uh, E, mokesčių normas. Ir galime nustatyti europinius mokesčius, bet bet kuriuo atveju vis tiek tuos mokesčius nustatys pačios ES valstybės narės. Federalinis fondas. Taip jisai leis išvengti papildomų mokesčių ir suteiks daugiau laisvės valstybių narių. Bet problema gali bū, kilti tada, jeigu toks fondas turės galimybės skolintis, nes tai grėsia didesnė tiek centra, centrinio, tiek nacionalinio lygio skola. Kadangi eurozonos valstybių narių mokestinė bazė yra pakankamai plati, taip nepagidautina ją labiau plėsti, bet tai reiškia, kad fondas galėtų įsikišti E, įgyvendinant stabilumo ir augimo paktą. Ir panašu, kad išvada viena, jeigu judama link fiskalinės eurozonos pajėgumo linkme, tai visa tai turi būti tuo pačiu metu daroma, bandant derinti fiskalinės taisyklės tarp valstybių narių, kad neatsirastų neties, ateityje netiesioginių mokestinių įsipareigojimų. <clears throat> aišku. Viešojo privataus sektoriaus rizikos pasidalymas padid, e, pa, išaugo pastaraisiais metais dėka tokių dalykų kaip Europos stabilumo mechanizmas. Tai nėra blogai, bet esminė problema ta, kad Europos Sąjunga kai kuriuose svarbiose politikos sritise nepakankamai gerai veikia labai daug skirtumų tarp valstybių narių, tiek e, valiutos požiūrių, tiek e, skolsarkimo požiūrių, bet tai ne vieninteliai skirtumai, yra institucinio darbo kokybė, konkurencingumo lygio skirtumai ir taip toliau. Todėl panašu, kad gali susidaryti situacija, kai pagalba teikiama tik tai viena kryptimi, netolygiai jeigu toliau rizikos pasidalymas auks, reikės kur kas rimčiau derinti politiką ir mažinti riziką. Ekonominė ir pinigų sąjunga turės užtikrinti griežtesnį stabilumo ir augimo pakto laikymosi ir makroekonominio e, disbalanso e, normalizavimo taisyklių laikymosi. Be to, ekonominė ir pinigų sąjungai reikėjo tų didesnės e, piniginių institucijų e, konvergencijos ir gilesnių reformų, na pavyzdžiui, kad ir darbo rinkos reformos. Jeigu kalbame apie fondą, tai bet kokiems, tai fondai visada turi taisyklės. Tačiau galiausiai Yra ir kitų būdų, kaip galima atsispirti šokams. Pavyzdžiui, yra atliktas tyrimas, kuris rodo, kad privatus rizikos pasidalymas per integruotas rinkas kur kas geriau leidžia sumažinti asimetrinius šokus iki 62 procentų nei viešojo sektoriaus e, srityje šoko mažinimas biudžetinėmis priemonėmis. O rezultatogi ir vienu ir kitu atveju siekiame panašaus. Taigi, privačios rizikos pasidalymas yra potencialiai daug geresnė priemonė, bet ekonominė ir pinigų sąjungos atveju ji, ši priemonė nėra išvystyta, nes netgi kapitalo papildomo, e, papildomo kapitalo atsiradimas, pervedimas rizikos nepanaikina. Todėl reikėtų skatinti uh, e, sveikesnės finansinės integracijos priemonės. ES kapitalo sąjungos rinka, aš, sąjunga, aš manau, yra tas geras pirmas žingsnis nes šokus galima sumažinti tokiu būdu pakankamai rimtai. Ačiū. Merci, Monsieur le Président. Merci. Dėkoju. Centrinio banko pirmininkui, dėkoju už paaiškinimus ir pasisakymą. Dabar Xavier Rago pasisakys Paryžiaus ekonomikos mokyklos vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjams už galimybę pasakyti šiuo klausimu. Aš pasakysiu kaip ekonominės struktūros observatorijos Prancūzijoje atstovas. Mes atlikome daug ekonominių analizių biudžet, Europos biudžeto klausimų. Šioje observatorijoje aš pasakysiu prancūziškai, jums leidus. Ir norėčiau pirmiausia pateikti tam tikrus argumentus dėl to, kad kodėl reikalinga kalbėti apie Europos biudžetą ir eurozonos biudžetą. Tai yra taip pat svarbu kaip ir ekonominės diskusijos, nes čia pirmiausia kalba eina apie stabilizavimą, taip, apie tai kalbama ir penkių pirmininkų ataskaitoje, tai yra pagrindinė misija tokio biudžeto. Ir šalia kitų funkcijų, apie kurias kalbėjo e, ponia Beres. Ir tai yra ta centrinė funkcija, kuri ir paaiškina diskusijų eigą. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad mano manimu dabar bandant surasti svarius argumentus ir pateikti techninės detalės, bendrai kalbant apie ES biudžetą, reikia pragmatiškų pagrindų įvertinti ES sąjungos situaciją, palyginti ją su kitomis federalinėmis valstybėmis JAF, Kanada, ir pažiūrėti, kas ten veikia stabilizavimo prasme ir kas neduoda reikiamų rezultatų. Na ir dar vienas dalykas, apie ką šiandien kalbėsiu, tai yra galbūt tokia pažangi priemonė, turint omenyje visus tuos politinius aspektus, kurie buvo paliesti, tai yra nedarbo draudimas bendras, bendros nedarbo pašalpos Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad mes galime sutarti pirmiausia dėl to, kad e, Maastrichto sutarties e, tikslai stabilumo augimo paktas neatsispiria krizės e, šokams, nes po krizės iškilo kita dimencija, tai yra ekonominio šoko mastas ir Maastrichto sutartyje buvo tam, tikras, tam tikri ciklai numatyti pinigų politikai. Tačiau matome, kad dabar palūkanų normos siekia nulį ir valstybės narės neturi fiskalinių ir politinių svertų ir šiandieną dabar susiklosti eurozonoje tokia situacija, kai infliacija viršyje numatytus tikslus ir yra tam tikrų ir paklausos, tam tikras paklausos deficitas tam tikrose valstybėse narėse. Taigi tokia yra realybė ir e, jos pagrindu dabar rengiamas e, šis tekstas, šis dokumentas. Na ir mes siekiame tokios sistemos, kur būtų pateikiama tinkama makroekonominė analizė, taip pat būtų atsižvelgiama į lankstumą kad būtų geriau suprantamos europinės taisyklės, kad geriau suprastų piliečiai ir ekonomistai. Ir labai sudėtinga tai, ką, apie ką minėjo ponas Kiuriai, būtent, kad yra, trūksta val, taisyklių laikymosi ir nėra tinkamai suprantamos tos taisyklės. Taigi reikia daugiau aiškumo, kad taisyklės būtų aiškesnės ir čia minimas tas, čia reikia paminėti tą tikslą, kurio trūko, būtent kaip užtikrinti paklausą Europoje ir užtikrinti makroekonominį stabilumą ES. Taigi reikia iš karto kalbėti apie stabilizavimo, stabilizavimo funkciją, esant dabartiniai situacijai. Na ir žvelgiant į kitas fiskalinės federacijas, federalinės valstybės, matome, kad ten yra tam tikrų. Čia Europos zonos specifiškumas šiek tiek yra kitoks ir dėl to tas eurozonos biudžetas būtų kitoks nei federalinių valstybių biudžetas. Federalinių biudžetų išlaidos 2 procentai, Kanadoje, tarkim, tai yra šalis, kuri labiausiai gal decentralizuota, e, ta suma yra 8 kartus didesnė. Jokia pinigų sąjunga negali egzistuoti su tokiu nedideliu federaliniu biudžetu, kad galėtų stabilizuoti ekonominę padėtį. Ir aišku, dėl to kyla, kalbant apie šią stabilizavimo funkciją, dvi svarbios diskusijos. Tai yra nacionalinių biudžetų koordinavimas, pirmas dalykas, antras dalykas būtų fiskaliniai anticiklinė, fiskalinė anticiklinė e, politika, derinant tuos nacionalinius biudžetus. Na ir kaip sakė Beno Kiurė, e, labai svarbu fiskalinės priemonės derinti ir taip pat galvoti apie tai, kaip būtų galima įgyvendinti federalinės priemonės. Fiskalinių priemonių koordinavimas, kurį galime numatyti, aš manau, kad čia galima atitinkama ekonominė analizė ir čia galbūt būtų toksai Europos Eurozonos biudžeto tokia taryba, fiskalinė taryba. E, apie tai kalba ir kalbama penkių pirmininkų ataskaitoje ir ta taryba galėtų atlikti ir nepriklausomą analizę, taip pat žiūrėti, kiek dera įvairūs valstybių narių biudžetai, kiek jie atitinka augimo stabilumo paktą ir ar yra kažkokia tai judėjimo laisvė numatyta pagal augimo stabilumo pakto nuostatas, kad būtų galima prisidėti prie stabilizavimo funkcijos. Ir kaip būtų galima prisidėti prie eurozonos stabilizavimo. Tai čia būtų tas koordinavimo mechanizmas, tai yra esminis dalykas, kurį reikia iš karto, apie ką reikia pirmiausia kalbėti tose europinėse diskusijose. Ta nepriklausoma taryba, uh, galėtų teikti rekomendacijas, kurias būtų galima aptarti ES e, institucijose, tai Europos parlamente, Eurogrupėje. Ir tokiu būdu būtų galima nacionaliniuose biudžetuose, atsiprašau, nacionaliniuose parlamentuose rengti atitinkamas diskusijas ir apie tai, kaip derinti tos nacionalinius ir koordinuoti nacionalinius biudžetus. Taigi, nacionalinių biudžetų koordinavimas yra labai sudėtingas uždavinys jo, jo pasiekti per vidutinės trukmės laikotarpį nebus įmanoma. Ta padaryti eurozonos rėmose yra labai sudėtinga. Tai yra, na, eurozona yra pinigų politikos koordinavimo mechanizmas, tačiau nacionalinių biudžetų koordinavimas, na, reikia to siekti kiek įmanoma, tačiau tai nėra absoliučiai pasiekiamas tikslas Taigi tokios fiskalinės priemonės, kaip kalbėjo ir ponas Not, turi leisti mums išspręsti įvairias problemas, turint omenyje netinkamo elgesio riziką, taip pat turint omenyje gerą nacionalinę praktiką, taip pat atsižvelgiant į valstybių narių teisę ir įstatymus. Ir visi tie sunkumai neturėtų paslėpti pagrindinio tikslo kuris yra aiškiai apibrieštas. Kalbant apie ekonominį veiksmingumą, pagrindinės priemonės, kurias naudoja federalinės, kitos federalinės sistemos, tai yra nacionalinė Europos nedarbo draudimo sistema, kuri galėtų būti ta priemonė naudojama eurozonoje ir leidžianti apibrėžti anticikliškas fiskalinės priemonės tokia Europos e, nedarbo draudimo sistema, mano manimu, yra labai pragmatiška priemonė lyginant e, su, pavyzdžiui, Amerikos pavyzdžiu, Amerikos situacija, kur yra atitinkama heterogeniška priemonė, nes, aišku, Europos, e, Junktinės Amerikos valstijose situacijos situacija valstybėse narėse yra labai skirtinga, situacija valstijose, atsiprašau, yra labai skirtinga. Na, o toks federalinis biudžetas leidžia mokėti pašalpas, didesnės pašalpas ilgalaikiams bedarbiams, priklausomai nuo kiekvienos valstybės specifiškumo. Europos mastų, ypatingai tose šalyse, kur, kurios labiausiai nukentėjusios yra nuo krizės, ir tai gali sumažinti bendrai nedarbo lygį. Na ir aš nekomentuosiu tokių techninių detalių, nes e, čia įmanomos įvairios alternatyvos, tačiau aš manau, kad norint e, numatyti tokį federalinį biudžetą, pirmiausia, reikia labai konkrečių priemonių, priemonių, kurios atitiktų eurozonos specifiškumą ir sąrangą, taip pat reikalingos Europos nedarbo draudimo priemonės, Na ir su tuo susijęs yra kitas klausimas, tai yra e, nedarbo draudimo subalansavimas. Tai leistų atremti tam tikras rizikas, tačiau jeigu kalbame apie makroekonominės rizikas, e, čia yra įmanoma numatyti tam tikrą galimybę anticiklinės makroekonominės rizikas atremti. Taigi, galbūt tiek. Norėčiau dar kartą priminti, kad čia yra svarbiausiai tie trys matmenys - stabilizavimo funkcija. Ir būtent dėl to, kad po krizės nebuvo tinkamai e, taikomos fiskalinio koordinavimo priemonės, e, mes ir susidurėme su atitinkamomis problemomis. Taip pat, aišku, reikia lyginti tai su kitomis sistemomis ir reikia labai konkrečių priemonių, pavyzdžiui, viena jų, aišku, čia būtų Europos nedarbo draudimo sistema. Dėkoju, ponui Rago, už pateiktą informaciją ir paaiškinimus. Dabar žodis abiems pranešėjams suteikiamas, kurie sureaguos į tuos tris pasisakymus ir be jokios abejonės į tuos klausimus. Pirmasis ponas Birgė. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die interessanten Ačiū Pane pirmininkė, ponė Kirė, jūs paminėjote du svarbius aspektus. Reikia baigti kurti ekonomikos ir pinigų sąjungą, nepaisant dabar patiriamų iššūkių ir krizės, į kurias mes patekė. Manau, kad jeigu nepavyks uh, užtikrinti bendradarbiavimo ir solidarumo tarp valstybių narių, mes to tikslo nepasieksime. Taip pat minėjote, kad pasitikėjimas neatsiras nesilaikant dabar galiojančių taisyklių ir tą labai svarbu atsiminti, kalbant apie, apie priemonės, kurios mums turėtų pagelbėti, išlaikyti euro stabilumą ir sugebėti išlikti tame kaime, kuris yra pasaulis ir dabar mes dar bandome, tai yra e, turime suvokti, kad gyvename svarnių valstybių klube. Taigi tiek kalbant apie eurą, tiek apie patikos fondus, tiek apie būtiną pagalbą, mes esame patekę į nuolatinį procesą, kurio metu nesivadovaujame bendrijos metodais. Mūsų tikslas yra bendroji rinka, joje veikia bendra valiuta euras, visa kita yra išimtis ir jos gali tapti ilgalaikėmis, tačiau neturėtume dabar esminės svarbos klausimus spręsti pasitelktami tarp vyriausybinio bendradarbiavimo metodo, ne bendrijos metodo. Tai tik tai pablogins padėtį užuot ją pagerinus. Noriu paklausti, ar pastebite nors, kokią nors tendenciją, pagal kurią būtų galima pakankamai sumažinti tarpusio sąsajas tarp valstybių skolos ir bankų veiklos rizikos ir tokiu būdu sumažėtų tam tikra grėsmė mūsų mokesčių mokėtojams. Taip pat kaip vertinate, pasitelkus dabar e, turimas finansinės priemonės fiskalinio pajėgumo didinimo, turiuomenė ESM struktūrinius fondų sanglaudos fondą, kadangi jis buvo įsteigtas e, tam konkrečiam tikslui arba jaunimo užimtumo iniciatyvą, taigi apie kokias dar papildomas finansinius pajėgumus mes turėtume kalbėtis, turėdami omenyje dabartinį biudžetą ir jo dydį atitinkamą procentinį. Dar vienas klausimas, kaip mes turėtume elgtis su tuo fiskaliniu pajėgumu, ar turėtume priimti jį ne eurozonos valstybės, taip kaip įvyko 2011-aisiais pasirašius Europlius paktą. Ir ar galėtumėte įsivaizduoti, kad vertinant bendrą ES ekonominę politinę padėtį, būtų galima parengti tam tikrą planą kurį mes įgyvendintume atskirais etapais, įtraukdami į atitinkamus papildomus e, elementus, kurie padėtų atkurti ir sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir sudarytų sąlygas proceso pabaigoje sukurti tą fiskalinį ES pajėgumą. Ačiū ponia Bega, ponia Peresų žodis. Ačiū, aš labai trumpai kelias klausimus užduosiu. Benoit Kirė, jūs kalbėjote apie tai, kad procesas vyks laipsniškai ir bus susijęs su tam tikroms sąlygomis. Aš nekalbu apie pabėgėlių krizę, apie galimą Junktinės karalystės išstojimą. Aš kalbu tik tai apie tokią situaciją, kurioje pinigų politika jau pasiekė savo ribas nes e, palūkanų normos daro atitinkamą įtaką pinigų politikai ir bendrai eurozonos ekonomikos politikai, nors tas poveikis yra ribotas, tačiau mes matome, kad e, nesant jokių paskatų, skirtumas tarp valstybių narių tik didėja ekonominio išsivystimo ir pajėgumo. Skalbėjote, kad politikai turi priimti sprendimus, tačiau kadangi jūs sutikote dalyvauti šiame klausime ir daug kalbėjote apie, minėjote savo kalboje tą institucinį Eurozonos biudžeto administravimo mechanizmo aspektą, tai mūsų dokumentuose, darbo dokumentuose e, siūlomos įvairios hipotezės pagal vieną iš jų Europos parlamentas turėtų tvirtinti eurozonos biudžetą, jeigu toks atsiras ir turėtų būti e, įtraukiamas į atitinkamus procesus, taip pat ir kitimas informacija. Ar įsivaizduotumėte tą kelmę? Pone Knota, jums du klausimai. Pirmasis, jūs trumpai užsiminėte apie makroekonominių skirtumų išlyginimo mechanizmą. Ar manote, kad atitinkamos įvertinimo išvadomis yra pakankamai pasinaudojama, reikėtų tą daryti labiau? Antras klausimas susijęs su jūsų ketvirtuoju pastebėjimu, kuomet kalbėjote apie tai, kad e, reikėtų e, riziką pasidalinti ir su privačiuoju sektoriumi arba privačiame sektoriuje ir būtų galima pasiekti daug apčioptamesnių rezultatų. Jūs lyginote eurozonos padėtį su padėtimi JAF arba su padėtimi Vokietijoje. Šiais atvejais dviem man e, tie pavyzdžiai atrodo pakankamai paradoksalus, nes e, tiek kalbant apie tam tikrą fiskalinį rezervą, tiek apie biudžeto lėšų panaudojimą e, privataus sektoriaus e, rizikoms atremti. Tai visą tai susijęs su kapitalo rinkų sąjungos įsipareigojimais. Susidarė įspūdis, kad jeigu mes toliau vystytume kapitalo rinkų sąjungą, tai e, ekonomikos subjektai turėtų geresnę prieigą prie finansų rinkų ir tokiu būdu galėtume kompensuoti biudžeto politikos patiriamus, dėl biudžeto politikos patiriamus sunkumus. E, Tačiau viena iš prielaidų, kad kapitalo rinkų sąjunga galėtų veikti, tai yra būtinybė susitarti centrinių bankų vadovams ir reikia baigti kurti bankų sąjungą ir tokiu būdu ją sukūrę mes galėtume pradėti kurti kapitalo rinkų sąjungą tam, kad kiekviena valstybė nenorėtų atsiriekti e, kuo didesnio gabalo iš jos savo, paprastai kalbant. Taip pat jūs kalbėjote, kad pinigų politika mm, tam tikrų ekonominių sunkumų laikotarpiu yra priemonė, kuri, kurią, reikės, kurią dabar pasitelkėme. Tačiau kaip turėtume tą sudarinamumą procesą padaryti patikimesniu Baigdama noriu pasakyti, pana pirmininkė, kad Europos parlamentui labai priimtina būtų idėja parengti tam tikrą suderinamumo konvergencijos kodeksą, kuris būtų grindžiamas Maastrichto kriterijais ir būtų nustatomi 2-3 tikslai, kurių turėtų siekti valstybės narės vykdydamos struktūrinės reformos ir taip pat nacionalinės pastangos ir asignavimai turėtų būti daug e, didesnio masto nei dabar. Ačiū, ponė Darės. Pažiūrėsime, ar bus galima jums atsakyti per dvi minutės. Ponė Kiuri, prašau. Kiekvienam po dvi minutės skirsiu. <coughs> Excusez-moi, mais j'ai des problèmes de voix. Euh... Atsiprašau dėl savo balso. Pirmiausia, atsakysiu į ponios Berės klausimus kiek skubėti reikia čia, kiek palaipsniui, ar skubiai reiktų įvesti konvergenciją. Aš nemanau, kad pinigų politika turi savo ribas, bet šiandien apie tai mes nekalbame ir aš pritariu tam, kad kitos politikos rytis, biudžeto politika konkrečiai galėtų prisidėti prie augimo, didinimo ir kuo labiau tas vyktų, tuo mums būtų geriau. Pinigų politika šiandien yra uh, pertvarkyti reikia, dėl to skubėti šiek tiek, e, paskubėti šiek tiek reikėtų. Na, konvergencija reikalinga, kad bendras biudžeto pajėgumas ne, nebūtų susiję vien tik tai su pinigų pervedimais struktūriniai fondai, ES biudžeto, sanglaudos fondai, galbūt yra daugiau susijęs su tokiu tikslu, o ne eurozonos biudžetas. Kalbant apie demokratinę atsakomybę ir koks galėtų būti nacionalinių parlamentų, Europos parlamento vaidmuo, Europos centrinis bankas be jokios abejonės yra visuomet šalia Europos parlamento, jau pagal savo pobūdį. Ir, bet viskas, aišku, priklausys nuo to, kaip bus suformuota ta, tas biudžeto pajėgumas ir reikia čia be jokios abejonės numatyti ir nacionalinių parlamentų vaidmenį. Toliau atsakant į pono Bögę e, klausimą, aš norėčiau pasakyti, kad na, Bėgė, ponas Bėgė kalbėjo apie bendrijos metodą ir šiuose diskusijose labai svarbu pabrėžti, kad visi tie mechanizmai, kurie yra kuriami, uh, apie kuriuos yra kalbama, jie visi turi būti integruojami į bendrijos mechanizmą ir tokiu būdu būtų galima reintegruoti tam tikrus mechanizmus, kurie nebuvo sukurti pagal bendrijos mechanizmą, pirmiausia, stabilumo priemonė, kuri tikrai leistų Europos parlamentui prisimti savo vaidmenį. Toliau kalbant apie tai, kiek susijęs susijęs yra bankų rizika su valstybių rizika. Čia reiktų tas dvi rizikas atskirti vieną nuo kitos ir tą daryti palaipsniui per vidutinės trukmės laikotarpį. Pavyzdžiui, bendro pertvarkymo mechanizmo, tarkim, pavyzdys. Čia per aštuoneris metus būtų galima tą padaryti ir vėlgi čia reikalinga viską daryti palaipsniui, kiek uh, įmanoma nuosekliai, darniai, globalių mastų. Taigi tiek, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dabar ponas Not. Yeah, thank you. Ačiū. Ačiū už įdomius klausimus. Bus uh, nelengva atsakyti per dvi minutės į visus. Pirmiausia, todėl ponios Beres klausimai. Ypač Klausimas dėl makroekonominio disbalanso procedūros. Ar jinai tinkamai naudojama? Na, pateiksiu keletą skaičių. Tai procedūra nauja, bet jinai buvo nekarta taikyta per savo pirmosios gyvavimo metus buvo per pirmosios metus pateikta daug rekomendacijų, bet iš jų tik 5 procentai, tik 5 procentus įsisavino valstybės narės. Ir valstybės narės kai kuriais atvejais tik iš dalies įgyvendino rekomendacijas. O 45 procentų rekomendacijų atveju iš vis į jas buvo nekreipiama dėmesio. Taigi, jeigu jūs vertinsite viską taip kaip aš, tai tada suprastumėte, kad procedūros visas potencialas nėra išnaudotas. Ir tada, manau, kyla problema. Kaip Europa užtikrina, kad bus vykdomos jos pačios nustatytos taisyklės. Taisyklių nustatymas yra viena dalis istorijos, o jų įgyvendinimas yra visai kita istorija. Taip, taisyklės galima popieriuje surašyti, bet jeigu jos nevykdamos vietavose, vietose, tai tada bus sudėtinga sukurti pasitikėjimą, apie kurį kalbėjo jūsų kolega ir bus sudėtinga atkurti pasitikėjimą ir pereiti prie kredito rizikos pasidalymo, prie rizikos pasidalymo apskritai taip akivaizdu, kad sąjungos turi būti stipresnės. Turiu galvoje tas sąjungas, kurios egzistuoja Europos sąjungoje. Taip, Europos pinigų sąjunga buvo sukurta, Europos ekonominė ir pinigų sąjunga, bet ar mes turime pakankamą laiko galvoti, kokį pasirinkimą pasidaryti, ar galime rinktis laipsnišką kažkokį tai pakopinį sprendimą tai sunku pasakyti, nes svarbiausias dalykas, kaip bus dalyjamasi rizika ir kaip bus atkurtas pasitikėjimas. Dabar dėl um, yra neįspręstų klausimų indėlio apsaugos sistema, e, toliau šalies kredito rizika, kaip e, tą tvarkyti E, ką daryti su valiutomis. Taigi tas, ta sąsaja su bankų kreditais yra labai svarbi. Ir šių metų pradžioje mes matėme, kad e, vėlgi padidėjo skirtumai tarp palūkanų normų nustatymo ir nepakankamai skiriama tam dėmesio. Ačiū. Ačiū, panas Rago. Dėkoju labai greitai. Papildysiu atsakymus. Pirmiausia, dėl pinigų politikos apribojimų. Čia reiktų pirmiausia pažymėti, kad pinigų politika šiandien Eurozona yra heterogeniška ir dėl bankų sistemos pajėgumų ir tokie, ką žinot, tokie pervedimai e, galbūt padėtų tam įmonėms, e, šeimoms tam tikrose valstybėse, kur bankų sąjunga yra labai nestabili. E, taip, Europos sąjungoje indėlių draudimo sistema ir kitos priemonės leistų išvengti to homogeniškumo ir aš manau, kad labai tai svarbu, kalbant apie stabilizavimo funkciją. Kitas dalykas, kiek, koks tai turėtų būti biudžetas, kad galėtų atlikti stabilizavimo funkciją. Pinigų eurozonoje 15 procentų būtų susijęs su stabilizavimo funkcija. Ir čia, aišku, labai svarbi ir nacionalinė atsakomybė. Taigi 2-3 procentų BVP dydžio eurozonos biudžetas leistų užtikrinti tinkamą stabilizavimo funkciją. Nes visą atsakomybę tektų valstybėms narėms. Ir ar progresyviai būtų galima numatyti tokį, didinti tą biudžetą ir pradėti nuo mažesnio galbūt biudžeto. Ir trečias dalykas - darbo rinka. Keli argumentai, kurie verčia daugiau pamastyti apie tam tikras priemonės nedarbo draudimą, papildomą nedarbo draudimą kaip svertą leis, leidžiant užtikrinti darbo rinkos konvergenciją. Tai aš manau, kad čia didelė dalimi problema kyla dėl to darbo rinkos heterogeniškumo, e, ką matėme prieš krizę ir krizės medu. Taigi reikia kon konvergencijos darbo rinkoje, tai užtikrintų konkurencingumą, struktūrinės e, reformas ir taip pat reikia kalbo, kal, galvoti, kad ta stabilizavimo priemonė galėtų padėti užtikrinti darbo rinkos konvergenciją ES. Taigi konvergencijos kodeksas E, galbūt leistų užtikrinti konvergenciją darbo rinkoje ir tas būtų daroma iš viršaus į apačią. Ir nereiktų, aišku, mažinti tokiu būdu atlyginimų valstybėse narėse. Kitas būdas būtų susijęs su atlyginimų dydžiu. Taigi, toks mažas, bet stabilus biudžetas užtikrintų uh, stabilizavimo funkciją ir tai yra esminis dalykas eurozonoje. Dėkoju, prie mūsų prisijungė pirmininkas Roberto Gualtieri. Sveiki atvykę, jūs dabar tikiuosi perimsite pirmininkavimą, bet e, tik norėčiau priminti, kad dabar žodis šešėliniams pranešėjams bus suteikiamas. Ačiū, ačiū abiem pirmininkams, ačiū pranešėjams, kad jie pasidalijo savo išvalgomis. Aišku, klausimas toks, kam reikalingi fiskaliniai pajėgumai ir ką mes išlošime, jeigu nustatysime fina, e, kai pasinaudosime fiskaliniais apribojimais. Ir reikia tikrai a, kažkaip tai sumažinti šoką, o gal reikia nacionalinių lygių E, susidoroti su rizika, kad būtų galima didinti konkurencingumą. Kalbant apie centrinius bankus, tai jie visada kalba apie struktūrinių reformų poreikį. Tai tada, kokios tai būtų reformos, kokios būtų pagrindinės struktūrinės reformos, kurios a, e, a, e, papildytų ECB pasirinktą pinigų politiką ir paskatintų investicijas, nes fiskalinis pajėgumas Europos eurozonos yra, e, turi būti sėtina su tam tikromis sąlygomis, bet mano galva struktūrinės reformas nieko nekainuoja ir nedaro neigiamo poveikio, bet jeigu jau imti struktūrinių reformų, tai kaip Jūs manote, kuriom struktūriniam reformom reikėtų numatyti um, fiskalinės paskaitas. Ir taip pat būtų įdomu sužinoti, kokią naudą gavo kokią naudą galėtų gauti ne eurozonos valstybės narės, jeigu jos prisijungtų prie fiskalinių pajėgumų ir kokie šansai, kad ne eurozonos šalis, kurios nenori prisijungti prie eurozonos, turėtų gauti patiki, patikinimus, kad fiskaliniai pajėgumai nedarys neigiamo poveikio jų sistemoms. Ir taip pat Kaip minėta, reikia stiprinti tas priemonas, kurios užtikrins, jog valstybės narės laikysis e, griežtų fiskalinių taisyklių. Tai apie kokias priemonės šio, šio požiūriu mes galime galvoti. Ačiū. Ačiū. Pirko Ruanen Lentner toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti už labai įdomius pasisakymus ir jūsų mintis. Kaip bendra pranešėjas um, dokumente nurodė, eurozono fiskalinis pajėgumas ir kiti pajėgumai <clears throat> yra nekarta svarstyti, bet kaip jūs įsivaizduojate, ar realu, kad valstybės narės pritars tokio mechanizmo atsiradimui? Gal galėtumėt pasakyti, kokie dalykai daugiausiai problemų keltų valstybėms narėms ir kokį poveikį toks mechanizmas darytų e, valstybių narių suverenitetui. Dar noriu paklausti, kodėl būtent šiuo momentu būtų naudinga eurozonos biudžetinį pajėgumą sukurti. Ačiū. Žanartui. Ačiū. Ačiū. Pone Kurė, jūs kalbėjote apie tai, kad kad čia buvo bandoma gelbėti tam tikrą prasme nesančią eurozonos ekonominio valdymo sistemą. Nes iš tiesų ES biudžetui reikalinga tik tai aiški politinė valia ir mes negalėtume įsivaizduoti biudžeto, neturėdami politinio apibrėžimo. Iš tiesų kadangi nėra ekonominės, finansinės, biudžetinės valdymo sistemos, tai mes negalime kalbėti apie ES biudžetą. Turint omenyje, kad kai kurios ES valstybės narės, eurozonos narės yra penelik įsiskolinusios, tai vis tiek reikėtų tą skolą dalintis kažkaip. Tai taigi, kokius įgaliojimus valstybės narės turėtų perduoti eurozonai ir kiek turėtų kainuoti valstybėms narėms dalyvavimas tokioje politikoje. Turint omenyje, kad e, atitinkama įmoka į eurozonos biudžetą turėtų atitikti tą sumą, kurios e, valstybė narė atitinkama neturi savo biudžete. Kokiu dar reikia priemonių tam, kad e, būtų galima tą konvergenciją užtikrinti ir kad eurozona iš tiesų pradėtų veikti, o mes nuo to esame pakankamai talentovi. Fabija Demaras dabar. Ačiū, pirmininkė. Pirmas Berės kalbėjo apie tam tikrą ekspertų išvadų laviną aš galbūt čia sniego gniūštę norėčiau paleisti, ponė. Grandžiu, jūs kalbėjote apie tai, kad e, nepakankamas finansinis nestabilumas dabar kelia daug problemų, tačiau Ispanija, Airija ir Portugalija dar iki krizės nesulaikė biudžeto perviršiaus e, nustatytų taisyklių, biudžeto deficito tiksliau taisyklių. E, tuo tarpu 2013 e, mes kalbėjome apie kapitalo rinkų negebėjimą atremti tam tikrus sukretimus, tačiau galbūt palikime tai nuo šalyje. Ponui Ragonui užduoti kelis klausimus galbūt e, siekiant užtikrinti finansinį pajėgumą. Mokesčiai nebūtų pats patikimiausias šaltinis ir ką jūs galvotumėte apie tam tikras bankų licenzijas ir šiuo metu bankų turimos lėšos nėra skiriamas ekonomikai gaivinti. Ir euro, eurozonoje veikia būtent mokesčiais grindžiama sistema. O šiaip manau, kad kalbant apie įmonių pelno apmokestinimą, tai tokių sistemų, kurios dabar veikia Niderlandus, atsisakymas galėtum padėti mums pagerinti padėtį. Tuo tarpu dabartinis principas, pagal kurį valstybės investicijos yra neįskaičiuojamos į biudžeto deficito apimtis, tai ponas Tiglisas pas mus lankysis kitą savaitę, jis galbūt pristatys savo poziciją, tačiau aš norėčiau išgirsti jūsų. Aš trumpai kalbėsiu, manau, jau kelis kartus šiandien buvo pasakyta, kad es biudžetas sudaro mažiau nei vienas procentas ES BVP, turint omenyje problemas, kurios e, kankina valstybės narės ir solidarumo trūkumą, ekonominis vystimas, skirtumas, solidarumo mechanizmų nebuvimą. Aš manau, kad e, Tikrai bet koks reglamentavimo griežtinimas neprisidėtų prie fiskalinio pajėgumo didinimo ES lygių, nes valstybės narės nepasitikė viena kita. Ir silpniausios ekonomiškai valstybės narės smarkiai nukentėjo nuo krizės, ypač Airijoje per artimiausius e, metus. E, kiekvienas e, vaikas, netgi kiekvienas šalies pilietis turės tūkstančius mokėti tam, kad būtų iškuoptas visas šitas mėšlas. Taigi, man dėl jūsų pasiūlymų kila rimtų abejonių. Kokiu priemonių jūsų nuomonė mes turėtume imtis tam, kad ateityje tokių krizių išvengtume ir sukurtume tikrą bankų sąjungą, apie kurią kalbėtų. Ernestas Maraga. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu ispaniškai. Pradžioje labai trumpai norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Artui ir ką sakė ponas Demazi. Aš manau, kad reikia pripažinti tai, tuos aspektus, bet turiu keletą klausimų. Jūs minėjote tai, kad mažėja paklausa. Bet jūs nekalbėjote apie investicijų deficitą šalia tos apklausos deficito. Mes visi sutinkame, kad krizės metu sumažėjo investicijos ne tik privačiame sektorėje, bet ir viešajame sektorėje ir kai kuriuose valstybėse narėse iš vis nebuvo investicijų daroma, bandant išvengti skolos, bet visą tai daroma buvo paslaugų sąskaita ir vertinant tai iš paklausos deficito perspektyvos, ar nemanote, kad šalia to tikrai matome ir investicijų deficitą taip pat, išklausęs įvairių ekspertų, ypatingai Niderlandų centrinio banko pirmininko. Ir taip pat mes išklausėme finansų ministrą TAX komitete. Tai ten buvo pasakyta, kad bet, kokia Europos fiskal... bet koks Europos fiskalinis pajėgumas turėtų būti neutralus. Tai neturėtų būti daromas tam tikslui reikėtų atsakyti kažkiek suverenumo valstybėse narėse. Tačiau yra įvairių skaičių, bet 100 milijardų eurų suma dažnai minima, kadangi tai yra ta suma, kuri prarandama dėl mokesnio sukčiavimo. Tai nežinau, ar ES iš vis gali užtikrinti tokį fiskalinį pajėgumą, kai mokesčių vengimo ir sukčiavimo problema yra tokia gaji. Pritariu tam, ką sakė ponas Rago, bet man atrodo, kad uh, reikia kalbėti ir apie 2-3 procentų BVP biudžeto dydį. 2009 metais Junktinės Amerikos valstijos padidino savo BVP išlaidas pagal procentinį BVP dydį, reaguodama į krizę ir mes matome, kokiu tai turėjo padarinių. Visą tai vyko atsigavimo ir konsolidavimo etapu po, po krizės. Svarbu tai pripažinti ir jūs, kaip jūs vertintumėte tokį modelį. Taip pat daug e, buvo kalbama apie fiskalinį pajėgumą ir kiek tas disbalansas buvo padidintas valstybių narių deficitų tų valstybių narių, kurios negalėjo subalansuoti savo biudžeto krizės metu. Tos valstybės narės galbūt turėjo būti baudžiamos dėl tų deficitų. Ir visai nesiniai tik tai buvo pradėtos bausti tokios šalis, kai tuo tarpu Vokietija, šalis, kuri turi perviršinį deficitą, nebuvo bausta, ne, nebuvo nubausta, nebuvo taikomos jokios sankcijos. Ir tokia biudžetinio perviršio problema irgi kelia daug disbalanso problemų. Dėkuoju. Thank you. I... Ačiū. Nematau kitų šešėlinių pranešėjų. Tai dabar žodį suteiksime ekspertams. Benokorė pirmiausia. Ačiū. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, man reikia atgauti balsą. Pirmiausiai, jei leisite, noriu sureaguoti į tai, ką anksčiau girdėjau. Aš buvau pacituotas kaip sakantis, kad Centrinis bankas viršijo savo funkcijas. Na tikrai ne. Faktiškai kainų stabilumas tai yra centrinio banko uždavinys ir galų galia jūs kontroliuoja tai, kaip veikia centrinis bankas. Tačiau mums tikrai būtų lengviau, jeigu kitose politikos rytise uh, politika būtų vykdoma ryštingiau ir atsakingiau, tai centriniam bankui tikrai būtų lengviau. Antra. Antra. Ponas Milusinas klausė, kokiu reikia reformų. Diskusija dėl reformų yra ilga, bet reformos yra susijusios su pastaba dėl investicijų, nes reformos, kurių reikia imti šiandieną, turi pritraukti investicijas ateityje. Kitaip sakant, jos turi būti skirtos investicijų pritraukimui. Tokių reformų finansavimas kainuoja labai nedaug, bet investicijos ateinančios po to duoda daugiau naudos ir kelia našumą pinigų politika gali sukurti palankės investicijoms sąlygas, bet tik ilgalaikės perspektyvos požiūrių, trumpalaikėme etape ne. Ir šiuo atveju mes kalbame ne apie kažkokį konkurencingumą ar ką nors, bet būtent apie tai, kad sukurti reikia tinkamas sąlygas investicijoms, kitaip sakant, išloš tada visi. Toliau buvo pastaba, ko pasimokė bankai. Aš manau, kad centrinis bankas, centriniai bankui svarbu ne kokias pamokas galima išmokti, bet ar Europos stabilumo mechanizmas bus tinkamai panaudotas. Todėl netaip svarbu, ar bus kažkokios bankų veiklos licencijos ar kas nors kitas, bet būtų sunku įsivaizduoti, kad ECB galėtų finansuoti Europos stabilumo mechanizmą. O dėl bankų licenzijos, tai matot, jos paprasčiausiai gali nepakakti, tų pinigų gali nepakakti ESM finansuoti. Ačiū. Aš visiškai pritariu tam, kas sakė ponas Kremis, bet dėl investicijų stokos ir dėl struktūrinių reformų, tai aš sakyčiau, kad Niekada finansavimo išlaidos eurozonoje nekėlė galvos skausmo. Visa tai susiję su produktivumu, su augimu, su tuo, kad įmonės tiesiog labai taupo, neleidžia pinigų, neinvestuoja pinigų, o tai reikalauja struktūrinių reformų. Ir vienas dalykas, ką aš dar papildomai galiu pasakyti, kad reformų turinys yra atskira tema, nes labai daug valstybių narių ėmėsi darbo rinkos reformos, bet negalima reformuoti vien tik a, darbo rinkos. Kita vertus, tuo pačiu metu produktų ir darbo rinkos neįmanoma irgi finansuoti, nes kas vyksta? Vyksta tik tai kapitalo stumdymas pirmin atgal. Todėl aš manau, pirmiausia, reikėtų galvoti apie produktų rinkos reformą daugelįje šalių, o ne apie darbo rinkos reformą. Ir labai dažnai reformos vertinamos kaip elitinė kažkokia priemonė kuri duoda daugiau naudos kapitalui. Bet aš manau, reikia galvoti, kaip gerai suderinti tas reformas, kad jos skatintų produktivumą, nes produktivumą savo ruoštų paskatins, pritrauks daugiau investicijų. Dėl uh, disbalansų procedūros aš manau, kad einamosios sąskaitos uh, teigiama einamoji sąskaita nėra taip jau blogai, yra ir gerai, ir blogai. Viskas priklauso nuo dydžio dėl Ispanijos ir Airijos. Visiškai sutinku, kad krizė kilo ne dėl fiskalinių dalykų, bet krizė padarė didžiulį poveikį, itin sukreitė būsto rinką. Dėl to atsirado disbalansas mokestinėje požiūriu. Ir augant, pavyzdžiui, turto kainoms ar kam nors, tai fiskalinio elas, fiskalinis elastingumas visada priklauso nuo finansinio sektoriaus būklės, nuo tų sviravimų, kurie ten yra. Todėl galbūt apsaugos reikia kur kas didesnė, e, apsauga turi būti kažkur iki 3 procentų, o gal net ir didesnė negu kad mes galvojame praeitėje. Nes jeigu jūs pasigilysite į stabilumo ir augimo paktą, tai ten didžiausias dėmesys yra skiriamas tiem 3 procentams, kad biudžeto deficitas neviršytų tų 3 procentų. Tačiau kaip tada, kai einamosios sąskaitos e, teigiamas balansas arba yra teigiamas biudžetas tai šokas gali būti pernelyg didelis. Sukretimas gali būti pernelyg didelis, todėl bent jau pradžioje <clears throat> reikia dabar galvoti apie e, geresnius, tikslesnius gal e, rodiklius ir priemonės, negu kad buvo numatytos. Na, aš manau, kad kai kurie klausimai O klausimas dėl mokesčių, toks kaip klausimas dėl mokesčių yra jau politiniai klausimai ir aš juos neatsakysiu. Ačiū, ponas Ragu. Ačiū, ponė pirmininkė. Sakysiu prancūziškai. Labai trumpai ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad kalbant apie investicijas eurozonoje, tai yra esminis dalykas nes tikrai trūksta investicijų ir aš manau, kad kai mes analizuojame, kodėl tų investicijų trūksta, trūksta tai matome, kad pirmiausia, trūksta paklausos, paklausos deficitas e, matomas visose valstybėse. Tai yra, tai reiškia, kad e, investicijų deficitas būtų susijęs su dviem ekonominiais veiksniais, tai pirmiausia e, kainų dinamika ir e, taip pat paklausos deficitų. Yra daug sektorių, kur trūksta investicijų. Ir antras dalykas tai yra e, neiškumo elementas, neužtikrintumo elementas. Čia, aišku, pirmiausia, breksitas, pabėgėlių krizė, taip pat diskusijos dėl įvairių reformų, dėl Europos daugiametės finansinės programos ir visi tie veiksniai būtent prisideda prie to neiškumo, neužtikrintumo. Taigi dėl to mums reikalinga atitinkama gyvybingumo politika. Ir jeigu veiksime techninius sunkumus, reikia surasti noro galimybių žengti toliau, nes trūksta tokios ilgalaikės vizijos europinėse diskusijose. Toliau Stabilumo mechanizmas iš tiesų puikia galimybė dalintis riziką ir atsižvelgiant tai, ką sakė Benoa Kuri, stabilumo mechanizmas leidžia Europos centriniam bankui imtis tam tikros pragmatiškos politikos, lyginant su to, su kitomis sistemomis, tarkim, Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir panašiai. Ir Europos centrinis bankas dalyvauja stabilizuojant makroekonominės stabilizavimo priemonėse. Ir aš, aišku, nekalbėjau apie galimybę numatyti kokią tai auksinę taisyklę ir investicijas, investicijų neįtraukti į deficito skaičiavimo taisyklės. Mes pritarėme tokiai minčiai ypač esant nuosmukio sąlygoms. Tokiu atveju, tarkim, valstybė, valstybės investicijos neturėtų būti skaičiuojamos, e, įtraukiamas skaičiuojant deficitą. Kodėl tik tai krizės sąlygomis e, tai turėtų būti taikoma. Pirmiausia, mes manome, kad yra labai sudėtinga įsivaizduoti, kad viešosios investicijos galėtų būti anticikliškos. E, kalbant, pavyzdžiui, apie Junkerio plano įgyvendinimą. Ir viešos investicijos turi labai svarbę funkciją eurozonos konvergencijos prasme. Ir jos negali būti anticikliškos. Tačiau viešų investicijų neįtraukimas į biudžet, biudžeto deficito skaičiavimą e, krizės sąlygomis būtų iš tiesų sveikintinas dalykas. Ir dėl šių priežasčių mes negalime išvengti to anticikliškumo ir kaip sakiau, krizės sąlygomis investicijos neturi būti skaičiuojamos, į, įtraukiamos skaičiuojant biudžeto deficitą. Taip pat labai svarbu tai, kad šiandien investicijos yra labai apčiuopiamos. Daugiausiai investuojama infrastruktūra. O kitos investicijos, pavyzdžiui, investicijos į žmogiškai kapitalą, švietimą, visuomenės sveikatos politiką, jas įvertinti yra lab... sudėtingiau, bet jos irgi turi būti užtikrinamos nuosmukio, nuosmukio ir krizės sąlygomis, nes investicijos į e, žmogiškai kapitalą, pavyzdžiui, tos mažiau apčiopiamos investicijos irgi yra labiau, labai svarbios. E, viešos investicijos švietim, į švietimo sritį, į žmogiškai kapitalą yra būtinos siekiant e, konvergencijos. Taigi negalime numatyti tokios auksinės taisyklės, pagal kurią daugiau investicijų būtų skirima infra, į infrastruktūrą Ir turime suprasti, kad investicijos į infrastruktūrą ne, nebūtinai bus anticikliškos, taigi tos auksinės taisyklės čia mes numatyti dėl to ir negalime. Ir reikalinga nustatyti tam, tikras, tam tikrą procikliškumą. Tai gal tiek, aš nesakiau Žan Artui klausimą, bet man atrodo, kad kalbėjau apie nedarbo pašalpas ir draudimą man atrodo, tai yra papildoma priemonė, e, taip pat e, energetikos politika, e, darni energetikos politika irgi yra čia labai svarbi. Tokios investicijos irgi galėtų sukurti tą viešąją gerybę Europos Sąjungoje. Taigi energetikos klausimai čia irgi šiuo atveju būtų labai svarbus, kalbant apie eurozonos biudžetą. Dėkuoju. Taigi, paskutinė mano pastaba. Mes turime tokią auksinę taisyklę dabar, nelabai griežtą auksinę taisyklę dėl 1,5 procentų bendro finansavimo lėšos nėra skaičiuojamos, įtraukiamos skaičiuojant biudžeto deficitą. tačiau tai yra taikoma tik tai tam tikroms valstybėms. Na, dabar spontaniški pasisakymai, dar turime kažkiek laiko, ar kažkas norėtų dar užduoti klausimą. Žanas, matau, kad iš kūno kalbos matau, kad noriu užduoti klausimą. Taip, papildomas klausimas dėl investicijų. Uh, kurios yra susijusios su paklausa, bet ar jūs nemanote, kad investicijos yra susijusios ir su aplinka, kuri leidžia užtikrinti rentabilumą, nes jeigu nėra tenkinamas rentabilumo reikalavimas, tai nėra investicijų. Kita pastaba, bendra rinka vis dar yra labai susiskaldžiusi, dėl to investuotojams kaip ir reikia daugiau prognozuojamumo. Jie žino, kad taisyklės gali keistis, nes labai susiskaldžius yra rinka ir dėl to trūksta aiškumo, nėra aišku, kokios taisyklės bus rytoj, dėl to ir nėra investuojama. 28 yra reguliavimo institucijos. Yra tokių institucijų reguliavimo įvairiose srityse, taigi kol bendroji rinka bus taip susiskaldžiusi ir uh, kol nebus užtikrinta konvergencija, mes tikrai negalėsime užtikrinti investicijų. Ir turime suprasti, kad reikia atsižvelgti ir į globalizacijos sąlygas. Dėl to tas neužtikrintumas tik tai dar didesnis. Ačiū, Eliza. Dėkoju už viską, ką papasakojate. Tačiau norėčiau, kad jūs suprast, norėčiau geriau suprasti Centrinio banko atstovo nuomonę, ką jis kalbėjo apie tai, kaip reiktų spręsti valstybių skolos problemą. Tai yra labai aktualu, kalbant apie tai, kas iš principo yra susiję su su įvairiomis problemomis ir bankų sąjunga, ir bankų sąjunga su savo rizikos kontrolės mechanizmais. Aš čia manau, mastau apie bendrą taisyklių knygą, bendrą priežiūrą, bendrą pertvarkymo mechanizmą ir panašiai. Taigi reikia stabilizuoti tą eurozonos elementą, kad būtų galima pažaboti kitas rizikas ir padidinti būtinybę kurti naujas priemonės. Kaip Jūs matote tą tas sąsajas, kaip jūs jas vertinate, ponas Not apie tai šiek tiek kalbėjo, bet aš norėčiau daugiau suprasti, ką apie tai masto, ką apie tai mano Centrinis bankas. Pervanš, but you, you have the floor. Be mikrofono. Labai trumpai, ponia pirmininkė, praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje buvo pateiktas, buvo svarstoma, kaip pasinaudoti geriau ECB. Ir manau būtų naudinga, kad Centrinio banko atstovui leistumėte atsakyti į šį klausimą, nes pasiūlymą dėl Centrinio banko esame pateikę, jį parlamentas svarstys ir tikrai reikia pasinaudoti Centrinio banko atstovo buvimu, kad išgirstume ir banko nuomonę. Ačiū. Prašom, ponia Kure. Labai atsiprašau, bet mano balsas visiškai nebeveikia, sako Centrinio banko atstovas. pasistengsiu atsakyti, nors man jau sunku kalbėti. Ir vertėjai ypač atsiprašo kalbantysis už tai, kad sunkiai prašneka. Dabar dėl užduoto klausimo. Iš tiesų, ką daryti? Žinot, mes nesame patys savo šeimininkai. Viskas yra aiškiai pasakyta Lisabono sutartyje ir mūsų įstatuose. Ir dėl uh, dividendų ir pajamų, tai viskas, viskas paskirstoma nacionaliniams bankams, o jie jau priima savo sprendimus. Bet bet kuriuo atveju pinigai patenka į nacionalinius biudžetus. O jeigu kokią nors kitą schemą norėtume įdėkti, tai tada reikėtų keisti Lisabono sutartą. Jeigu galvotume, kad reikia pinigus panaudoti kitaip. Toliau dėl valstybės skolos. Diskusija vyko ir buvo kalbama, ar reikia paraleliai atlikti kelis darbus, tai yra kurti indėlių apsaugos sistemą, taip pat e, apdrausti obligacijas. Bet žinot, tai truputį ne visai palyginami dalykai, todėl kad obligacijų keliama rizika yra kitokia ir tai dar priklauso ir nuo kapitalo kokybės. Bet to ši diskusija labai būtų plati ir jie apimtų ir kitus e, ekonominės ir pinigų sąjungos elementus. Ir kitas dalykas, kai svarstome fiskalinės pajėgumus, tampa visiškai akivaizdu, kad ir uh, valstybės skola, jų, jų pozicija skolos atžvilgių yra labai svarbus dalykai. Anksčiau sakiau, kad mūsų galva reikėtų mažintis su valstybių obligacijų, iš, e, valstybių obligacijų rizikos lygį. Bet dar nepamirškite, egzistuoja ir tarptautinės rinkos, bet elgtis reikia vis tiek apdariai. Ir galiausiai, jei leisite, ponė pirmininkė, norėčiau grįžti prie vieno man labai svarbaus dalyko. Buvo paminėtas netikrumas. Taip, ekonomika visada yra iš dalies susijusi su netikrumu. Ir to netikrumo gausu ne tik eurozonoje, bet ir už jos ribų. Ir tas netikrumas visada kelia klausimų dėl a, pinigų sąjungos ateities, kiek jinai sugebės a, sušvelninti sukretimus. Ir aš manau, kad tie sukre, tas gebėjimas glaudžiai susijęs su jūsų svarstomais klausimais. Ir svarbu, kad būtų, kad ES piliečiams būtų paaiškinta, kas, kaip bus elgiamasi per artimiausius keliarius metus, nes netikrumas gali sukelti pakankamai neigiamų pasiekmių. Ačiū. Labai trumpai ir greitai pristatysiu tą sustarimą, apie kurį kalbėjo ponas Artvy. Kalbant apie tas investicijas, kurios yra susijusios su dabartinėmis teigiamomis tendencijomis Ispanijoje. Praėjus aštuoneriems metams to sudarinamumo kriterijų taikymo aš pirmiausiai kalbėčiau apie būtinybę skatinti paklausą tam, kad būtų galima stabilizuoti dabartinį Europos investicijų trūkumą. Reikia taip pat vykdyti struktūrinės investicijas, nagrinėti e, priežastingumo ryšį. Ir tik tokiu būdu mes e, suvoksime, kodėl paklausa yra nepakankama. Ir e, aš tikrai dabar nesigilinsiu į valstybės skolų mastus ir į Graikijos valstybės skolą ir į galimybės e, sumažinti Graikijos įsiskolinimus e, pakankamai įtikinamai. Aš manau, kad jeigu būtų rastas būdas tai padaryti, tai tikrai padidintų pasitikėjimą Eurozonos projektu ir pasitikėjimo politikais apskritai. Ar jūs norėtumėte ką nors pasakyti? Pone Knotai, aš jau kalbėjau apie valstybės skolą, pristačiau savo poziciją, labai svarbu nepamiršti kad e, jeigu norite, kad jūsų finansų sektorius veiktų tinkamai, tai vienas iš svarbiausių principų yra tinkamai vertinti riziką. Kita šio argumento pusė yra mm, atsiranda tuo metu, kai jūs nepakankamai vertinate riziką ir po to per daug rizikos prisimate ir po to turite susidurti su atitinkamų veiksmų padariniais. Aš manau, kad bankų veiklos reglamentavimas turi būti grindžiamas principu tinkamo rizikos įvertinimo ir e, krizės metu mes išmokome, kad valstybių prisimama rizika taip pat e, turi savo kainą, todėl reikia numatyti pakankamai ilgus perinamosius laikotarpius tam, kad uh, iš dabartinės padėties galėtume pereiti prie tam tikros e, kitokios geresnės padėties. Tam tikrų laikotarpį pirmininkas, ačiū. Prieš suteikdama žodį ponai Biugiai, tik trumpai dar su jumis pasidalinsiu techninio pobūdžio informaciją, jeigu teisingai esu informuotas 13 straipsnio 5 dalyje Europos centrinio banko veiklos statuto yra parašyta, kad dalis uždirbamo pelno gali būti pasitelkus tinkamą procedūrą skirtas e, e, kitiems tikslams, jeigu pats ECB tą nutartų. Tai iš tiesų galbūt nebūtinai e, viskas, ką jūs kalbėjote, <clears throat> yra taip, taip kaip sakėte iš tiesų. Norėčiau dabar patilėti, tačiau negaliu atsispirti pagundai e, sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta apie valstybės skolų rizikos įvertinimą. Tai nesuprantu, kaip žlugus valstybės finansams būtų galima išgelbėti bankų sektorių, nes įsivaizduoju, kad jeigu jau valstybės bankrutuotų, tai bankai bet kokiu atveju patirtų problemų. Nors mes ir galvojame, kad um, pasitelkę tam tikrus ideologinius argumentus, tokiu būdu spręstume problemas, tačiau iš tiesų mes jų nespręstume, todėl manau, kad reikėtų pasitelkti bazelio reglamentą ir jo nuostatomis vadovaudomės iš šias problemas spręsti. Dabar ponui Bėgiai žodis apibendrinti diskusijas, padaryti išvadas. Labai trumpai pirmininkė, samų išvadų ir apibendrinimų nepateiksiu. Manau, kad e, rengdami artimiausią savo naujausią darbinį dokumentą atitinkamai atsižvelgsime į ekspertų išsakytus argumentus ir pasteksime taip pat kitų mokslininkų išvadas. Aš tik tai noriu su jumis pasidalinsiu tokią mintimį, su kuria pasidalinau taip pat ir su savo rinkėjais, kad aš kartu su kolega iš, kolegė iš socialistų e, frakcijos dabar rengiu atitinkamą pranešimą Europos parlamente ir žmonės į mane žiūrėjo akis išpūtę, nesuprasdami, ką mes čia veikiame. Taigi, aš manau, kad žmonės iš mūsų e, paprasčiausiai tikisi, kad mes jiems pasiūlysime sprendimus, kurie iš tiesų bus jiems naudingi ir priimtini, tačiau taip pat turime ir išmokti krizės pamokas, suvokti, kur norime, kad toliau žengtų kokia kryptimi ES, nes e, likęs pasaulis nelaukia, juda į priekį. Todėl manau, kad e, abu komitetai turi parengti tokį pranešimą, kuriame aiškiai atsispindėtų parlamento pozicija tam, kad komisija ir taryba suprastų, kad reikia rimtai bendradarbiauti su tiesiogiai išrinktais Europos piliečių atstovais ir paprasčiausiai šiuos klausimus e, nustumti kažkur tai į šalį, kaip nekartą jau buvo atsitikę. Savai suprantama, fiskalinis pajėgumas e, negali būti laikomas kažkokiu tai e, atsiprašymu už netliktus namų darbus. Visiškai pritariu ponui Knotui paskolų palūkanų normos <clears throat> iš tiesų dabar neturėtų stabdyti investicijų, nes, pavyzdžiui, 80-metį palūkanų normos buvo daug didesnis ir vis tiek mes investuodavome. Arba būdavo investuojama. Aš manau, kad reikia kalbėti apie geresnį teisėkuros darbą. Ir sudaryti sąlygas investuoti į tokius projektus, tarp jų ir infrastruktūros, kurie atneštų ilgalaikė perspektyvoje daug daugiau apčiuopiamos naudos, kalbant apie specifinės rekomendacijas šalims, tai manau, kad atsakomybės ir kontrolės klausimai yra vieni iš tų, kuriuos reikia ieškoti aiškių atsakymų. Ir manau, kad e, čia mes galime imtis veiksmų nekeisdami sutarčių, tačiau taip pat manau, kad neišvengsime ir diskusijų apie galimus sutarties nuostatų pakeitimus. Abi temas turime svarstyti, jeigu iš tiesų norime užtikrinti eurozonos tvarumą ir kartu sustiprinti ES stabilumą nes manau to iš mūsų tikisi piliečiai. Ačiū labai, manau, kad mes tikrai nu, labai produktyviai ir įdomiai padirbėjome. Dar kartą noriu padėkoti mūsų svečiams už jų mintis ir dabar mes toliau tęsime pradėtus darbus. Ačiū. No, you want to...